Uh, please sit down, we will start. Prašom sėstis į vietas, pradėkime darbą. Labą dieną. Panels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 transporto infrastruktūros svarbą e, tvariam vystimuisi poveikį, konkurencingumui ir klausimai baigsis vėliausiai iki pusės septynių. Nematau daugelio narių. Tai rodo, kad susidomėjimas nėra labai didelis. Iš pradžių e, Pirmai diskusijos e, daliai bus e, skirta šešios minutės e, visiems pasisakyti. Kalbėsime apie su prieinamumu susijusius sunkumus Baltijos jūros regione. Žodis jums, prašom. Ačiū, laba diena. Ponios ir ponai, man labai malonu būti čia šiandien ir labai ačiū už kvietimą pristatyti Jums apžvalgą susijusią su transporto sunkumais Baltijos jūros regione. Mano atstovaujama organizacija yra už specialų planavimą ir vystimąsi atsakingų ministrų organizacija, kuri veikia jau daugiau nei 20 metų, stebi e, teritorinę plėtrą šiame regione, prieinamumo ir susisiekimo klausimus. prieinamumo klausimai Baltijos jūros regione yra labiau klausimai susijęs su teritorinė struktūra nei su transportu. Kaip minėta ministro konferencijoje šiemet šis regionas kelia sunkumų dėl fizinio prieinamumo. Ilgi atstumai, e, dideli jūros e, plotai e, verčia naudotis įvairiomis transporto priemonėmis ir kelia įvairių sunkumų susijusių su gyventojų tankiu. Patikimi E, transporto tinklai užtikrina ne tik augimą, ne tik stabilumą, bet ir padeda pagerinti susisiekimą su ES išorinių sienų regionais ir kitais ES regionais. ESPON e, vertinimu tik Vokietija ir vakarų Lenkija šiame regione e, turi vidutinį prieinamumo potencialą prieinamumo automobilių keliais. Prieinamumas geležinkeliais yra geresnis Vokietijoje, Švedijoje ir Danijoje, bet daug prastesnis Pietų Lenkijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Aviacija užtikrina svarbiausią susisiekimą su Europos centrinėmis dalimis bet e, žinoma, šį sektorių e, veikia įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, ugnikalnių įsiveržimai ir kaip šiandien Lufthansos e, lakūnų pilotų streikas. Įvairūs transporto mazgai įvairiai gerina prieinamumą oro susiekimų priemonėmis. susisiekimas yra vienintelis e, teigiamas pokytis e, Baltijos valstybėse, palyginti su kitais maršrutais. Susiekimas geležinkeliais pagerėjo e, Švedijoje, Suomijoje ir Lenkijoje, bet ne Baltijos šalise. Susiekimas naudojantis įvairiomis transporto priemonėmis vis dar atsilieka nuo ES vidurkio. Deja, prieinamumo geležinkeliais potencialas yra prastesnis nei ES vidurkis visose šio regiono šalise išskyrus Vokietiją. Regionui e, trūksta pakankamos logistinės infrastruktūros ir tai, kad e, šiame regione trūksta pakankamai didelių terminalų, padidina e, transporto išlaidas ir vietos gamintojams padidėja išlaidos, vartotojams padidėja kainos ir tai mažina regionų konkurencingumą. Kaip e, rodo tyrimų rezultatai yra aiški linijinė koreliacija tarp prieinamo potencialo ir regiono ekonominių rodiklių, kaip matote šioje skaidrėje. Rytų Europos padėtis nėra pati geriausia, kaip matote šioje skaidrėje. Vasab užsisakė komisijos tyrimą susijusi su TNT e, poveikiu, e, kiek jis būtų veiksmingas, kiek jis galėtų pagerinti situaciją šiame regione. Tačiau kai kurių jungčių vis tiek dar trūksta ir yra dar tokių gana nepalankių vietų e, susisiekimo struktūroje. Svarbu turėti omenyje, kad e, numatyto finansavimo nepakaks visiems projektams įgyvendinti. Regioninis bendradarbiavimas e, gali būti naudingas, norint e, įgyvendinti daugelį tente projektų, užtikrinti didesnį, geresnį susisiekimą šiame regione ir VASAB skatina bendradarbiavimą šioje srityje. Uh, Šių metų rugsėjai vyko ministrų konferencija, kuri pabrėžė, kad um, yra pasiruošusi skatinti um, žaliųjų transporto koridorių planavimą, pabrėžė poreikį gerinti uh, susisiekimą mm, tarp TNT uh, ir kitų tinklų, uh, kad būtų užtikrinti didesnė teritorinė sanglauda. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū Jums e, už tai, kad e, laikėtės e, Jums skirto kalbėjimo laiko. Labai aiškus pristatymas. Dabar dar šešios minutės ponui Jašek Slekte, kuris pristato Varšuvos ekonomikos mokyklą. Jis kalbės apie ESPON ET 2050 projektą. Ačiū už kvietimą. Man pasisekė dalyvauti per pastarosius ketverius metus ESPON projekte. Europos teritorijos 2050 yra šio projekto pavadinimas ir e, štai yra galutinė ataskaita, kuri buvo parengta vos prieš kelias savaitės. Kalbant apie prieinamumą, Europos e, regionuose situacija labai skiriasi Matote e, tokį penkiakampį, kuriame prieinamumas yra pakankamai geras, e, kiti regionai nėra e, labai gerai prieinami. Čia matote, kaip padėtis keitėsi per pastaruosius dešimtmečius ir prognozijas iki 2051 metų. Čia matote pokyčius. Matote, kad Europos vidurys įgyja didesnį prieinamumą, kiti regionai pralaimi prieinamumo prasme. Jeigu kalbėtume apie vidinį prieinamumą, atsižvelgdami į galimybę patekti į regionų sostinės, Matote, kad Lenkijoje atsižvelgiama į susiekimą geležinkeliais ir automobilių keliais ir dėja padėtis tikrai yra labai prasta, ypač e, Lenkijos rytuose, kur kelionės laikas e, į regiono centrą kartais užima 3 valandas. E, taigi reikėtų gerinti prieinamumą automobilių keliais visų pirma. Dabar galėtume grįžti prie SPON projekto buvo parengti trys scenarijai 2050 metams. Visų pirma, tai um, didžiųjų miestų plėtra, kaip matote, daugiausia vykdoma tame penkiakampyje, kitur mažiau veiksmų įmamasi. Kitas e, scenarius yra miestų tinklo kūrimas ir matote, kad šis scenarius yra gerokai e, e, geriau subalansuotas, o trečiasis scenarius yra periferinių, periferinių regionų plėtra. Šis scenarius yra mažiau veiksmingas ekonomikos prasme. Taip pat e, esame parengę kelias rekomendacijas e, laikotarpį iki 2050 metų. Visų pirma, daugelio Europos miestų atvirumas, policentriškumas, e, kaip to pasiekti, kaip užtikrinti Europos prieinamumą pasaulio lygmenių skatinama bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis, su Afrikos valstybėmis. Pavyzdžiui, kalbant apie Lenkiją ir ypač rytų Lenkiją, ne visur įmanoma gyvendinti atitinkamas priemonės. Mums reikia subalansuotos e, urbanistinės struktūros, reikia ją remti ir, e, žinoma, reikėtų tausiai naudoti išteklius. Dabar kalbant apie šios klausimus, apie sujungimo, sujungiamumo klausimus. Jeigu mes norime Europos rinką atverti pasauliniai konkurencijai, skatinti pasaulinį tvarumą, turime geriau būti sujungti pasauliniu mastu, taip pat turime transporto ir telekomunikacijų tinklus geriau integruoti ir plėsti pasaulinius vartus. Ne tik senojoje Europoje, bet ir naujoj, naujosiose šalyse. Taip pat e, pažangus energetikos tinklai, ir taip pat jungtys su atsinaujančiais energijos šaltiniais. Dabar kalbant apie plėtrą ir kaiminius regionus, turime sujungti ES tinklus su kaiminėmis šalimis ir taip pat skatinti integruotą teritorinę plėtrą per sienas, atsižvelgdami taip pat ir į ES išorės sienas. Dabar kalbant apie regioninės įvairovės atverimą. Ir plėtrą. Mums reikalinga tam pakankama infrastruktūra vietos regioninių lygmenių, nes daug miestų ir regionų vis dar nesinaudoja tam tikrais produktais. Čia yra Europos tinklai ir čia aiškiai matote, kad situacija blogiausia yra palei ES rytinę sieną. Ir čia tokie Via Karpatija, Via Karpatai pavyzdys, šis projektas galėtų padidinti prieigą ne tik rytų vakarų ašis čia svarbi, bet ir šiaurės pietų ašis labai svarbi. Taip pat čia yra internetinės svetainės S ESPON tinklapis ir dar yra specialus projekto tinklapis Europos teritorijos 2050-ieji. Ir konkrečiai čia yra pateikti, nurodyti žmonės ir institucijos, iš kurių aš pasisėmiau e, šių minčių. Ačiū uždėmesi. Dėkoju ir jums. Dabar pereikime prie kito kalbėtojo. Vėlgi šešios minutės skiriamos Maties Varnečiui. Tai yra Karpatų konvencijos generalinio sekretoriato atstovas, kuris kalbės apie tvarų krovinių ir keleivių transportą ir jo plėtrą. Taigi, prašau žodis Jums, ponė. Ačiū, e, ponios ir ponai. Ponė pirmininkė, dėkoju už kvietimą, ypatingai ponui Tomaš Porebai, už tai, kad jis suteikė mums galimybę Jums pristatyti Karpatų regiono patirtį. Savo pristatymę aš pirmiausia papasakosiu apie tai, kas yra Karpatų regionas. Kaip matote žemėlapyje, tai yra žalesis brangakmenis arba žalesis bananas, dar taip vadinama, šis, vadinama šis regionas. Šešios valstybės sudaro penkios, septynios šalys sudaro penkios ES narės, plus e, Moldova ir Serbija. Ukraina ir Serbija. Taigi, Mes daug dirbame su Europos komisija, kitais suinteresuotais asmenimis ir Dunojaus regiono kontekste ir norime integruoti į Dunojaus regioną ir Karpatų regioną. Karpatų regionas yra valdomas daugia šakės konvencijos, taip vadinamosios Karpatų konvencijos. Tai yra ta konvencija, kur yra numatomas tvarus vystimasis ir aplinkosaugos tikslai Karpatų regione. Junktinių tautų aplinkosaugos pro programa, kuri turi savo buveinę vienoje, yra parengusi tą konvenciją ir čia yra nu, nu, nustatomi prioritetai ir tikslai pagrindinėse srityse, kurios yra svarbios tvariam vystimuisi. Dabar pažvelgus į atitinkamus sektorius pamatysime, kad čia kalbame ne vien tik tai apie biologinę įvairovę ir aplinkosaugą, kalbama apie transportą, turizmą, vandentvarką ir daugelį kitų sektorių. Mūsų sekretoriatas uh, siekia įgyvendinti konvenciją, e, įgyvendindamas tam tikrus politikos tikslus per specifinius protokolus ir taip pat mūsų sekretariatas prižiūri, kaip yra įgyvendinami ES finansuojami strateginiai projektai. Dabar kalbant apie transportą Karpatų regione, aš čia, e, čia matote žemėlapį, kur ir atsiskleidžia, kokia yra padėtis Karpatų regione transporto maršrutai nauji atsiranda Karpatų regione, taigi infrastruktūra intensyvėja ir taip pat nemenkas iššūkis tai yra ir aplinkai. Viena vertus yra svarbu sujungti vakarus su rytais ir, kaip ką tik buvo pasakyta, šiaurė su pietumis per Via Karpatų kelią, išsaugant ir biologinę įvairovę, bet bijome, kad ekologijai kyla didelė grėsmė, taigi svarbu surasti pusiausvyrą tarp sujungimo, prieinamumo ir tvarumo. Karpatų konvencijoje, konvencijos šalys siekia išspręsti įvairius iššūkius. Čia vėlgi nėra vien tik tai aplinkosauginiai klausimai, bet ir turizmas, nes daug e, regionų Karpatų regione dar sunkiai yra prieinami, taigi mes bandome užtikrinti judumą ir turizmą Karpatų regione. Buvo deramasi dėl teisiškai saistančio protokolo, dėl tvaraus transporto vystimosi Karpatų regione. Tas, tą protokolą patvirtino Karpatų regiono šalys šių metų rugsėjo mėnesį ir ten yra numatytos svarbios teisinės priemonės, kaip ateitie būtų galima plėtoti keleivių ir krovinių transportą regione. Taip pat tai papildo ES politiką ir teisės aktų šioje srityje ir nu, numatyta, numatytas ir atsargumo mechanizmas kai kuriuose sektoriuose. Čia matote bendradarbiavimo sritis ir šaliai susitarė pirmiausia dėl įvairių prioritetų kelių transporto, geležinkelių transporto, vandens transporto srityse. Čia kalbama ne vien tik tai apie tai, kaip surasti galimybių mažiau įtakoti uh, ir paveikti aplinką, bet taip pat kaip užtikrinti didesnį saveikumą ir daugiamodalinį e, transportą Karpatų regione. Konkrečiai taip pat mes esame įgyvendinę konkrečius įvairius projektus. Vienas esminių projektų tai yra projektas tarp Slovakijos ir Austrijos, kur bandome sukurti ekologinį ryšį tarp Vienos ir Pratislavos. E, Taip yra dėl to, kad daug urbanizacijos, daug intensyvios žemės ūkio veiklos šiuose regionuose ir dėl to mes kartu su įmonėmis siekiame nutiesti žalius tiltus, imamės kitų priemonių dėl specialaus vystimosi planų, siekiant atkurti tą ekologinį koridorių tarp šių miestų. Kalbant apie europinį lygmenį, mes taip pat įgyvendiname projektą dėl galimybės kopti į kalnus. Tai yra vėlgi tokio švelnaus mobilumo projektas ir, kaip matote, partnerių suradome nemažai pastaraisiais metais ir bandome skatinti tvarų judumą Karpatų regione, konkrečiai Karpatų kalnuose. Dabar kalbant apie prioritetus ateityje, norėčiau pabrėžti čia tris prioritetus. Vienas jų yra tas, kad privalu remti šalis, kad jos toliau ratifikuotų ir įgyvendintų šį labai svarbų e, transporto protokolą. Taip pat e, mes e, bandome išspręsti paskutinės mylios problemą, būtent užtikrinti geresnį prieinamumą jautriausiose, sunkiausiai prieinamo, prieinamose kalnų teritorijose. Ir dar vienas projektas, kuris e, buvo e, patvirtintas pirminkant Čekijai Karpatų regione, tai yra žem, žemės ūkio projektas, kaip užtikrinti biologinį įvairovę įvairiose sektoriuose, kad aplinka būtų saugi ir kad jie galėtų naudotis mūsų piliečiai. Taigi, Karpatų konvencijos kontekste mes norime prisidėti prie žalios infrastruktūros ir kalbėtis ES lygmenių, politikos lygmenių ir kon aptariant konkrečius projektus, tikimės jūsų paramos ir pasiūlymų dėl projektų. Taigi galiausiai norėčiau dar pasakyti, kad mus pripažįsta Europos Sąjunga ir valstybės narės. Būtent Karpatų konvencija, kaip ir kiti mechanizmai, yra svarbi priemonė regionių lygmenių, kuri gali padėti įgyvendinti įvairią politiką susijusią su transportu ir biologinę įvairovę, ypatingai Karpatų regione. Taigi mums labai svarbu E, viską vykdyti pagal atsargumo mechanizmą. Tvarus vystimasis nėra vien tik tai susijęs su ekonomikos plėtra, tai yra susiję ir su aplinkosauga. Ir mes e, tikimės, kad e, Karpatų konvencija leis geriau skleisti informaciją apie tai, kaip būtų galima pasiekti pusiausvėros tarp šių įvairių elementų. Dėkoju. Dėkoju <clears throat> už tris pristatymus. O dabar pereisim prie klausimų ir atsakymų, bet taip pat norėčiau pasveikinti lankytojus. Domenik Rikė kvieštų svečius. Iš šiaurės Prancūzijos veikia atvykę. Antroji lankytojų grupė. Tai vertėjai kurie mokosi versti, 15 stažuotojų lankosi mūsų posėdėje. Kas prašė žodžio, kas norėtų užduoti klausimą? Dėkoju, ponė pirmininkė. Pristatymai buvo kiek skirtingi Jureko pristatymas tai buvo tarsi sėkmės istorija, buvo pristatyti iššūkiai, bet ir pasiektas nuveiktas darbas. Kiti du pranešėjai kalbėjo apie problemas. Aš ne visiškai supratau ir visų trijų kalbėtojų paprašysiu patikslinti. Ar mes susidurėm tik su finansavimo klausimu, ar mums trūksta uh, idėjų, veiklos, ar galėtumėt e, kiek plačiau pakomentuoti, kokia yra iš tiesų situacija, situacija. Nes mes dažniausiai manom, kad dėl visko kalti pinigai reikia daugiau lėšų, bet e, kaip e, yra Baltijos regione, ar bendradarbiauja trys valstybės, galbūt yra kažkokių politikos kliūčių. Kitas klausimas yra politinis. Ukraina yra susijusi su pono Linkaits projektu. Gal galėtumėt trumpai pakomentuoti, kokia yra dabar praktinė situacija? Ar viskas tik tai yra susiję su politika? Taigi tokie du mano komentarai ir klausimai. Dėkuoju. Kas toliau prašė žodžio? Dėkuoju. E, Van, ponas Vandekam uždavė mano klausimą. Iš tiesų taip, pirmi du pristatymai buvo šiek tiek neįgimi. Aš pati esu Karpatų regiono gyventoja, nes rytų regionas šiek tiek atsilieka, nes mes buvom už geležinės uždangos daugelį metų. Taigi norėčiau paklausti, kiek metų Vokietija statė savo infrastruktūrą tikrai ne 10 ar 15 metų ir jie iki šiol susiduria su problemom, o mes rytų Europoje stengiamės neatsilikti, bet nepritariu ponui Šlachter dėl, dėl Vija Karpatų kelio. Sakė, kad tas projektas išspręstų daug problemų. Uh, Jeigu pasižiūrėtume dabar į valstybinius, vyriausybinius projektus, tai jau dabar vykdomi projektai, viskas yra vykdoma, bet iš tiesų susidurėm su daug problemų, kaip minėjo ponas Jurekas, pavyzdžiui, aplinkos auginių problemų. Taigi aš nenoriu e, čia girdėti kažkokių e, politinių kaltinimų. Tikrai nereikia kaltinti vyriausybės. Uh, problemos yra visai kitokio pobūdžio. Visos valstybės norėtų, kad infrastruktūra būtų pagerinta per penketą metų, tačiau mes žinom, kad taip nevyksta. Kalbėjot apie Podkarpatskį regioną, kalbėjot apie prieinamumą traukiniais. Juk negalim sakyti, kad uh, remiami tik tai keliai ir jų tiesimas. Iš tiesų, uh, E, remiami ir geležinkeliai, tiesiog lėšos yra ribotos. Jeigu pažiūrėtumėt konkrečiai į Connecting Europe projektą, tai pamatysit, kad yra atrenkami tam tikri projektai, ne visi jie įgyvendinami, nes trūksta finansavimo. Taigi, man patiko, kad jūs paminėjote Via Karpatija kelio problemas. Uh, Nes esu tikra, kad visi žinot, kur eina šis kelias ir ką jis jungia. Tačiau nenoriu, kad kas nors kalbėtų apie tai, kad tas projektas nevykdomas. Jis yra vykdomas. Dėkoju, Kazina Maišler, dėkoju, pirmininkė. Vienas trumpas klausimas visiems trim kalbėtojam. Ponas Linkaits, pirmasis kalbėtojas. kalbėjo apie tai, kad trūksta finansavimo ir trūksta lėšų. Šiam komitete mes nuolat susidurėm su šią problemą. E, komisarė Bulc kalbėjo apie finansavimo paketą. Ar manot, kad jūsų projektas atitinka tam tikrus kriterijus ir jam būtų galima skirti didesnį finansavimą? Ar galėtumėt apie tai plačiau pasisakyti. Dėkoju. Dėkoju, turiu labai specifinį klausimą. Kalbant apie ateities prioritetus. Ir aš cituoju, jūs norite paremti ta šalis, kurios nori gyventi transporto projektus, tačiau man kyla klausimas, kaip. Ir aš visą laiką, kai vyksta klausimai, iškeliu tą klausimą, ką mes, visi sako, ką reikia padaryti, bet niekas nepasako, kaip tą padaryti. Aš Turiu pripažinti, jog nelabai supratau jūsų prioritetus. Aš gyvenu Rumunijoje. Ir Karpatų konvencija mane labai domina, tačiau pas mus yra ir Dunojaus strategija. Aš buvau anksčiau ministrė ir galiu pasakyti, kad e, ta strategija nedavė daug rezultatų. Taigi aš nelabai suprantu, koks tos konvencijos tikslas, Karpatų konvencijos tikslas. Nes pas mus yra pusiausvyros problema. Infrastruktūros plėtra, kaip jūs sakėte, viena vertus daro didelį, didelį įtaką aplinkai. Taigi kaip mes galime išspręsti šią problemą, kad e, turėtumėme tinkamą infrastruktūrą ir taip pat galėtumėme apsaugoti aplinką. Aš norėčiau išgirsti eksperto, specialisto nuomonės, kas to, kas nėra politikas, kaip surasti e, būtent tą sprendimą, nes aš manau, kad būtent specialistai turėtų čia ieškoti praktinio sprendimo, ne politikai. Ačiū. Poreiba. Panie Przewodniczący. Ponios ir ponai. Visų pirma, labai norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui ir šiam komitetui už tai, kad mums buvo suteikta galimybė suorganizuoti šios viešuosius klausimus tokia svarbia tema. Transporto prieinamumas rytinėje ir centrinėje Europoje. Šis regionas tikrai yra nepakankamai vertinamas, nepakankamai finansuojamas. Šie projektai turi būti įgyvendinami ir žinoma, kad juos įgyvendinamus ir plėtra pagerėtų. Ir juk kalbam apie Europos pagrindinės nuostatas, kuriuose pasisakoma apie bendras sąlygas ir apie vienodas galimybės. Taigi norime, kad ir šie regionai vystytųsi nuosekliai, o dabar susidurėm su tokia situacija, kai rytų, centrinė, kai kur ir pietinė Europa yra sunkiai prieinama transporto priemonėmis. Šie regionai yra nepakankamai vertinami ir nepakankamai remiami iš ES fondų tikriausiai taip yra todėl, kad atitinkamų šalių valdžia ir vyriausybės nepakankamai stengiasi, kad e, tokios lėšos būtų prieinamos. Visų antra, šiandien kalbam apie tai, ką būtų galima padaryti tam, kad e, tos investicijos pasiektų uh, projektus ir kad e, pasiekiamumas transportu centrinė ir rytų Europą pagerėtų. Mums reikia geresnės komunikacijos. Mes, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos, Bulgarijos gyventojai, norime jauti, kad E, tiesiami keliai įgyvendinami projektai tokie kaip pavyzdžiui Karpatų kelias. Mes norim, kad tokie projektai būtų gyvendinami geriau ir kad mes išspręstume tuos iššūkius, su kuriais mes šiuo metu susidurim. Taigi, ponios ir ponai, aš esu įsitikinę, įsitikinus, kad e, Karpatų kelias sudarys 90. E, Karpatų kelias S19, kaip mes jį vadiname, turi būti kuo greičiau nutiestas ir suteiks rytų ir centriniai Europai daug, daugiau naujų galimybių. Tai žinoma prisidėtų sprendžiant e, įvairiausias problemas. Kai kurių problemų netgi galėtume išvengti nutiesę šį kelią. Nenoriu, kad e, šie klausimai virstų politiniais debatais, tačiau vis tiek noriu paminėti, kad 2007 metais, kai buvo pasirašyta sutartis Lenkijoje, užsienio reikalų ministrai, e, Karpatų šalių ministrai susitarė, kad visomis išgalėmis tenksis, kad šis kelias būtų nutiestas. Tačiau pažadai nebuvo išpildyti. Aš norėčiau atsakyti ponai Muhačevskai. Taip, kelias yra tiesiamas, bet tik tarp Žešino ir Liublino. Tikiuosi, kad bent šis projektas bus įgyvendinamas per ateinančius keletą metų, bet e, per Lietuvą, Belistoką, Liubliną iki pat Slovakijos sienos juk nieko nedaroma. Šis projektas atidėtas ateičiai ir labai tolimai ateičiai. Mes turim priversti valstybę vykdyti įsipareigojimus. Ir žinoma, jeigu vyriausybė norėtų, kad šis projektas taptų TNT transeuropinio tinklo projektu, tai viskas būtų daug greičiau įgyvendita. Bet kol kas tai nėra pagrindinio kelio, pagrindinio tinklo dalis. Taigi tikrai, jeigu vyriausybė būtų daugiau dirbusi, šis projektas jau būtų įgyvendintas. Kalbėtojams skirtos šešios minutės ir klausytojai turėtų užduoti klausimus, kurie trumpesni negu kalbėtojų pasisakymai. Labai e, Dar labai trumpai aš noriu išsakyti savo nuomonę iki galo. Aš tikiuosi, kad mes galim pasikalbėti apie tai, kas gali būti padaryta ir kas bus padaryta, kad šis priori... E, projektas būtų laikomas prioritetiniu. Taigi orientuojamės e, į tris minutės. Nebūtinai e, turite kalbėti tris minutės, galite mažiau. Esate labai dosnus pirmininkė. Kaip suprantu, klausimų pavadinimas yra dėl transporto prieinamumo ir sujungiamumo vidurio ir rytų Europos ES valstybėse narėse, ne Karpatuose. Na, taip pat yra naujoji transporto politika TNT. Ten yra du lygmenis. Ir um, yra ir pranešėjas šiuo klausimu čia. Taigi, kalbama apie prieinamumą ir sujungiamumą visuose Europos regionuose, įskaitant ir rytų Europą bet ir mes turime kažką veikti, bendradarbiaudami su to regiono valstybėmis narėmis galime kažką nuveikti, nepaisant lėšų trūkumo, juk yra dabar sangaudos politika ir investicijų planas, regionų plėtros fondas, taigi lėšų tam tikrų yra. Bet bendratarpiaujant valstybėms narėms ir su jomis galime gyventinti projektus, kurie sujungtų mūsų šalis. Ką apie tai manote, ką apie tai žinote? Ačiū. Klaudija, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad šios diskusijos yra labai naudingos ir svarbios. Aš džiaugiuosi tuo, kad mes iškėlėme tą klausimą infrastruktūros investicijos vidurio rytų Europoje. Mes turime pateikti dabar konkrečius pasiūlymus dėl investicijų į infrastruktūrą vidurio rytų Europoje. Ir per transeuropinius transporto tinklus mes turime parengti konkrečią programą vidurio rytų Europai ir reikalingi konkretus pasiūlymai dėl įvairių transporto koridorių, kurių pagalba būtų galima lengviau užtikrinti prieinamumą E, prie šių regionų. Taigi reikalingios labai konkrečios jungtys su vakarų Europa. Ir aš manau, kad ši problema labai tinkamų momentų yra keliama po mūsų diskusijų su komisare ponia Bulc. Uh, Taigi mums reikalingos jungtys su išorės pasauliu ir čia kalba eina ne vien tik tai apie infrastruktūros plėtrą, bet ir kom, prekybinius ekonominius projektus, kuries, kuriuos įgyvendinti įmanoma tik tai pasitelkus transporto sistemą. Taigi mums parlamentarams ir taip pat tarybos atstovams reikalinga pateikti konkrečius pasiūlymus Europos investicijų bankui, kad būtų aišku, uh, kokie projektai leistų vidurio rytų Europą sujungti geriau su transeuropiniais transporto tinklais ir geriau galėtumėme būti sujungti su kitomis pasaulio šalimis – Rusija, Kinija ir kitomis, kurios yra Europos vakaruose. Taigi, tai yra mūsų siekis, ambicija ir mes turime jo siekti per konkrečius projektus, kur, kuriais galėtumėme įgyvendinti ir atkurti transporto koridorius. Also zunächst mal Russland-China-Verbindung ist natürlich eine schöne. Rusijos ir Kinijos jungtis yra nuostabi svajonė ir mes savo ruoštų galėtume tai orientuotis. Rytų Europoje negalime to įgyvendinti jau daugelį metų ir neturime tikrojo tinklo, jis yra labai suskaldytas. Kas atsako už tuos trūkumus? Visų pirma, tai valstybės narės. Neįmanoma įgyvendinti projektų, jeigu valstybės narės jų nenori. Ir kai bendraujame su valstybėmis narėmis, dažnai girdime iš jų, kad jie nenori tam tikrų projektų, todėl būtina konsultuotis su valstybėmis narėmis. Žinoma, nemažai nuveikta, bet matome ir trūkumų. Lenkija perkelė 1,2 milijardo eurų iš geležinkelių į automobilių kelių sektorių ir žinau tikrai daugybę projektų, kur lėšos yra perskirstomos ir galima rasti dar nemažai projektų, į kuriuos būtų galima investuoti Lenkijoje ir kitur, kas dėl tarp valstybinio sujungiamumo esame pateikę pasiūlymą ir turėtume toliau dirbti su komisija ir taryba. Norėjome, kad 85 procentai lėšų iš sanglaudos fondo būtų skirta kitam transporto mazgui, naujam transporto mazgui kurti, bet be abejo reikia visų pirma reklamuoti tokius pasiūlymus, skatinti, kad jie būtų įgyvendinami ir aiškinti, e, kokie yra didžiausi trūkumai, kur reikia daugiausia pagalbos, kad būtų sukurtos jungtis, nes norime vieningos, e, sujungtos Europos, kad būtų užtikrintas transporto susiekimas. Jis turėtų būti gerinamas. Dabar kiekvienam iš jūsų skiriu po tris minutės atsakymams pateikti. Ačiū pirmininkė. Pamėginsiu trumpai atsakyti. the region but also other regions and let's say like replicate them so we are not starting from scratch. Uh, within our convention we have strategic projects so we are supporting the countries the different governments uh, in yra įvairiausių ekspertų kurie turi ekspertinių žinių uh, kaip pavyzdžiui statyti žaliuosius tultus, kaip įgyvendinti kitus panašius projektus. Ir reikia suvokti, kokiu poreikiu turime ir pagalvoti apie tai, kad kitose regionuose gali būti panašių problemų. Ir kalbu ne tik apie rytų Europą, Karpatus, apskritai ir apie kitus regionus. Pavyzdžiui, Alpėse yra nemažai sukaupta patirties susijusios su transporto jungtimis ir bio įvairovės įsaugojimu ir galima būtų bendradarbiauti su partneriais iš Alpių regiono, kad būtų galima įvertinti, ko reikia, ką reikia nuveikti techninių lygmenių. Ir svarbu, kad vyriausybės imtųsi šių e, veiksmų bendradarbiautų e, tiek apie potencialo didinimą ir e, kaip matome iš Karpatų konvencijos siekiame tvaraus vystimosi daugelįpio požiūrio ir mums žinoma aktualu bendratarbiauti su aplinkosaugos ministerija, kurti politiką, priemonės, kuriomis būtų atsižvelgiama į įvairiausius aspektus ir žinoma, su įvairiomis šalimis diskutuojame, kaip galime užtikrinti, kad būtų saugoma ir bioįvairovė ir būtų pasiekiami transporto tikslai, kad būtų užtikrinama pusiausvėra. Ir dabar jau turime konkrečiai planuoti, kaip visą tai gyvendinti. Ir žinoma, galime teikti pagalbą šalims. Taip pat, kaip minėjau savo prezentacijoje, svarbu turėti omenyje sąsąją su ta žalia infrastruktūra e, yra Europos e, parlamento rezoliucija patvirtinta dėl žaliosios infrastruktūros ir dabar suinteresuoti į subjektai svarsto, kaip ją įgyvendinti. Ir manau, kad tai yra labai svarbu ir taip pat labai svarbu apibūdinti transporto, bioįvairovės ir kitus svarbius sektorių sąsajas. Dabar e, yra aptariami įvairūs ministrų sprendimai, kurie įvairiose šalise galėtų padėti įgyvendinti infrastruktūros projektus, transporto, planavimo, tvaraus vystimus įstrytise. Ačiū. Dėkuoju dabar pana Šlachtą. Ačiū labai už klausimus. Tikrai sunku per tris minutės atsakyti tokius sudėtingus klausimus, bet pasistengsiu išdėstyti savo mintis. Visų pirma, kokia yra dabartinė padėtis. Tas regionas, kuris sostinė yra Žešov, yra 300 e, km nuo Varšuvos. Ir e, traukiniu padengti tą atstumą užtrunka 6-7 valandas. Tai yra nepriimtina. Reikia, žinoma, mąstyti novatoriškai galvoti apie išorinės sienas, apie istorinį kontekstą be abejo. Ir turime kuo daugiau tokio mąstymo taikyti, bet e, jeigu pažiūrėtume pavyzdžiui į Lenkijos ir Slovakijos sienas, pamatysime, kad jungčių yra labai mažai ir jų kokybė yra labai prasta. Taigi sakyčiau, kad visų pirma mums reikia gerų santykių su tokiamis šalimis kaip Ukraina. Reikia gerinti padėtį. Pavyzdžiui, su Rusija vyko eksperimentas išduodant ne Šengeno vizas ir tas eksperimentas pasiteisino, buvo labai sėkmingas, kodėlgi to paties nepadarius su Ukraina, juk tai padėtų patobulinti Ukrainos ir e, Lenkijos e, jungtis infrastruktūros. Taip pat e, eismo intensyvumas nėra vienintelis svarbus veiksnys. E, kai kur rytų Lenkijoje e, eismas nėra labai aktyvus dėl to, kad nėra kokybiškų jungčių. Tas eismas atsiras, e, kai atsiras jungtis, kai atsiras keliai ir tai yra labai svarbus aspektas, kalbant apie tuos regionus. Kalbėjome nesnį su viena Lenkijos įmonė, ten padėtis E, gerėja keliaujant iš punkto A į punktą B. Bet vis dėlto dar sunku patekti į regionų sostinės, ne tik į valstybės sostinę. Taigi reikia gerinti jungtis. Tai e, vis dar svarbu tokiams šalims kaip Lenkija, galbūt Rumunija, galbūt dar kitos šalis, nes yra nepriimtina, kai e, E, sparčiausia kelionė užtrunka 3 valandas. Tai tikrai nepriimtina. Ačiū dabar, dabar ponas Likaits. Ačiū už šiuos e, sudėtingus klausimus. Norėčiau pritarti, kad e, tikrai daugelį valandų galėtume kalbėti apie tai, kodėl atsiranda tokių spragų tarp rytų ir vakarų Europos, dėl ko taip nutiko. Galėčiau pasakyti, kad yra ne tik finansavimo spragų, bet ir techninių spragų tarp įvairių valstybių, kalbant apie jų saveikumą. Ir turint, be to yra ir pasaulyje žiūros, mąstysenos skirtumų. Galėčiau priminti Baltijos koridorių, kuris buvo numatytas mūsų VASAB e, tinklo dar 1994 metais, bet e, teko laukti beveik 20 metų, kol buvo pradėtas gyvendinti panašus projektas. Kaip minėta, tai turi būti valstybių vyriausybių sprendimai, o vyriausybių požiūris kartais, taip sakant, yra labiau nukreiptas į šalies vidų. Kas dėl finansavimo ir paramos, kurią galima būtų suteikti? Finansavimo niekada nebūna per daug. Esate visiškai teisūs ir um, TNT politika yra kažkas, uh, nuo ko pagaliau galime pradėti ir kas uh, pagaliau padės padidinti mūsų, pagerinti mūsų regiono prieinamumą. Bet žinoma, reikia naudotis įvairiais finansavimo šaltiniais, pavyzdžiui, E, regio generalinio direktorato kontekste yra Interreg finansavimo šaltinis, yra ir kitų įvairių projektų. Ir savo pristatymo metu jau minėjau kai kuriuos sėkmingus pavyzdžius, kai regionai ir šalis bendradarbiavo pasitelkdami tokiomis nedidelėmis finansavimo priemonėmis. Tai e, irgi yra naudinga regioninių lygmenių. Pavyzdžiui, užsimant miestų planavimu, SAB yra organizacija, e, kuri apjungia 11 valstybių atstovus, e, specialiųjų projektų planuotojus ir uh, yra planuojami įvairūs e, projektai Baltijos jūros regione. Vienas iš jų e, yra planuojamas vėlgi palei e, tą Baltijos koridorių, Baltijos kelią. Ir yra labai daug suinteresuotųjų subjektų, miestų, regionų, privačiosios logistikos sektoriaus bendrovės Ir visa tai, kas jau yra nuveikta TNT politikos kontekste, apima ir kitus lygmenis. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Kolegos, dėkoju diskusijos dalyviams. Dabar perėsime prie antrosios mūsų diskusijos dalies. Prašysiu pranešėjų pasikeisti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 also you can make your presentation in English and then the answers, if it is fine for you in, in your Sorry, language. Sorry, I am nicht mehr sprechen. Ja, dann kämen wir zu dem zweiten Panel. Kągi, dėkoju. Pereikime prie antros diskusijos. Tai yra transporto infrastruktūros plėtra ir tarpvalstybinių jungčių stoka ir kaip tai susijęs su pilietinė visuomenė. Čia yra šiek tiek tokio dubliavimo, bet aš džiaugiuosi, kad atvyko trys nauji ekspertai. Ir pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Zoltan Paina. Jis yra Haidu Bihar apskrities e, asamblėjos pirmininkas. Jis kalbės apie tarpvalstybinės jungtis ir plėtrą savo regione. Pone Paina, žodis Jums. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Ačiū. Už tai, kad pakvietėte šiandieną pasisakyti. Ta apskaitis, iš kurios aš esu, yra trečia pagal dydį Vengrijoje Tai yra nedidelė teritorija lyginant, tarkim, su kitais rajonais, lyginant su to, kokia Vengrija buvo anksčiau. Ir gal tiesiog papasakosiu, kam mes naudojame ES mokesčių mokėtojų pinigus mano regione. Pastaraisiais metais M3 ir M30 penki greitkeliai buvo atnaujinti ir pratesti, dėl to vietos ekonomika smarkiai atsigavo. Breceno oro uostas taip pat buvo išplėstas ir tai irgi labai buvo naudinga vietos ekonomikai. Mes esame Vengrijos rytinis pasienio regionas ir dėl to tai, tai suteikia mums daug privalumų ir trūkumų, kaip bet kokiame pasienio regione. Uh, esame vieningos Europos dalis, tačiau taip pat esame palei Šengeno išorinę sieną kartu su Rumunija. Dabar pažvelkime į transporto infrastruktūrą. Šiaurėje, pietuose, šiaurės pietuose, rytų, rytuose, vakaruose matome įvairias nutestas jungtis esame e, tas rytis, kur susikerta tam, tam tikras kiekis magistralių, M35 kelias dabar iki Breceno eina ir greitai, greitasis, greitojo traukinio ryšys bus užtikrintas, nutestas geležinkelis. Kalbant apie transporto infrastruktūrą bendrai, džiaugiamės. Debrecenas yra įtrauktas į europinius tinklus. Ir čia daug yra pasienio punktų mūsų apskrityje, vienas iš didžiausių šalyje pasienio punktų yra taip pat yra stambus oro uostas, tai yra logistikos didelė platforma yra ir kitų mazgų mūsų, transporto mazgų mūsų apskrityje ir yra kitų mažesnių pasienio punktų keleivių transportui, taip pat geležinkelių transportui. Tačiau nepaisant viso to, vis tiek transporto pajėgumai tarp mūsų apskaities ir Rumunijos nėra pakankami 2007-2013 metais pagrindinė infrastruktūros plėtra įvyko, ypač magistralių plėtra, kelių magistralių plėtra vyko, o kalbant apie transporto veiklos programas, daug buvo atlikta modernizavimo, ypač kalbant apie sunkvežimius, krovinės transporto priemonės mes pritaikėme jų jų poreikiams magistrales, taip pat vienas iš penkių magistral, viena iš penkių magistralių irgi buvo atnaujinta. Dabar norėčiau pristatyti 14-20 metų laikotarpio planus. Mes džiaugiamės, kad galiausiai iki to laikotarpio pabaigos visi sienos kirtimo punktai bus sujungti su magistralėmis, kelių magistralėmis. Ir tikimės, kad iki 2016 metų nacionalinis magistralių tinklas jau leis prieigą prie magistralėmis galima kirsti sieną į Rumuniją. Ir tais pačiais metais mes tikimės magistralę nu, nu, nutiesti iki Ukrainos sienos. Dar viena naujovė, kuri nesispindi žemėlapyje, yra tai, kad toliau yra plėtojamas nacionalinis greitkelis numeris 4 jis virs labai svarbių krovininių kelių. Būtent kelių, kur bus daug krovinių pervežama. Daug infrastruktūros patobulinimų buvo iš dalies finansuojama iš ES lėšų. Kaip jau sakiau, mano apskritis ribojasi su Rumunija ir žaliai yra pavaizduoti sienos kirtimo punktai. 14-20 metų laikotarpyje bus daug išplėsta kitų sienų, pasienio punktų palei Rumunijos sieną, įgyvendinant Vengrijos, Vokietijos sienų kirtimo susitarimą ir Vengrijos bei Rumunijos vyriausybė šiais metais pasirašė susitarimą, pagal kurį tos valdybės, kurios yra, teritorijos, kurios yra e, šalia viena kitos, bet per jas eina siena, jos bus geriau sujungtos. Ir čia matome, kad visos tos jungtys buvo atkirstos per antrąjį pasaulinį karą ir jos nebuvo atkurtos. Uh, dėl to pasienio teritorija kentėjo ir ekonominė ir kultūrinė prasme. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Dabar Vladislav Otil, jis yra Botkapatski regiono maršalka. Jis kalbės apie transporto infrastruktūrą ir poveikį pasienio eismui. Prašau. Ačiū, pirmininkė, ponios ir ponai. Aš manau, kad socialiniai ekonominiai plėtai labai svarbus elementas yra socialinių ekonominių santykių gerinimas, turint omenyje Europos šiaurę ir pietus. Tas pats pasakytina ir apie Lenkiją. Na, aš norėčiau pasakyti, kad tai turėtų būti politinės diskusijos. Politinės diskusijos, diskusijose turėtų būti priimami kažkokie tai sprendimai. Na, o šiandien mes esame tiesiog ekspertų grupė ir bandome pristatyti mūsų regiono, šalies ar Europos e, problemas transporto srityje. Dabar pažvelgus į žemėlapį matome, kad S19 greitkelis yra nutiestas palei, per, eina per rytinę Lenkiją, rytinę Slovakiją, rytinę Vengriją. Ir tai yra patys silpniausi regionai ne tik Europoje, bet ir mūsų šalyse. Dėl to šis plėtro, ši plėtros ašis ir yra labai svarbi šiems regionams. Ir tai plėtrai trukdo kalnai, Karpatų kalnai. Mums reikia nutiesti ke kelius per kalnus, bet nešvaistyti gamtinių išteklių ir nekenkti gamtai. Taigi tokia yra, toks yra kelias per Lenkiją, 700 km ir tik tai 50 km kol kas to kelio yra nutiesta. Taigi pro, pro, projektas dar tik pradėtas įgyvendinti. Taip pat yra tokių atkarpų, kurios nėra nuoseklios, kurios yra, kuriuose yra tam tikrų spragų ir kliūčių. Tačiau, kalbant apie 50 km, lyginant su visu 700 km atstumu, tai čia tikrai dar tik tai ašaras jūr, ašara jūroje. Tačiau mes norime atverti Karpatų regioną kitiems regionams, ypatingai pietiniam Lenkijos regionui ir visai pietų Europai. Uh, Mes norime viską vykdyti palaipsniui, pagal tam tikrus etapus, nežinome, kad tai pareiklaus daug finansinių sąnaudų. Dabar žaliai yra žaliai pavaizduotas tas greitkelis, kuris jau pradėtas tiesti, o pačioje yra tai, kas bus ketinama padaryti ateityje. Dėl to reikia pietinį mano regiono, pietinį mano, pietinę regiono dalį atverti visai pietų Europai. Uh, Taip pat Žešov e, regiono sostinę reikia apsaugoti nuo perdėm didelio eismo ar taršos, nes padėtis tikrai labai dramatiška. Bob Guhuava mieste labai daug intensyvaus eismo, 18 tūkstančių transporto priemonių per, per dieną pervažiuoja šią miestą. Ir, ir tai galiausiai iš tiesų sąlygoja taršą ir triukšmą. O kalbant apie leistinus triukšmo apribojimus naktį, tie, tas, tie triukšmo apribojimai yra viršėmi. Aš kalbu apie miesto, miesto zoną. Ir eismo daug ir triukšmas yra didelis mieste. Uh, Taigi, kaip aš siūlyčiau investuoti į problemos sprendimą, pirmiausia reikalinga infrastruktūros aplinkosaugos veiklos programa. Antrasis etapas, kuris būtų gyvendinamas pagal rytų Lenkijos programą. Ir trečioji, trečia, trečias pakopas veiklos programa, bandant galbūt infrastruktūros tinklų sungimo priemonę panaudoti ir kitas lėšas tai būtų įvairių finansavimo šaltinių panaudojimas. Ir viskas galėtų būti gan darnu ir nuoseklu, kalbant apie nacionalinės priemonės, nacionalinės sutartis. Ir tikiuosi, kad tai duos rezultatų, nes, kaip matote, tuos mėlynai pavaizduotus e, taškus. Ten yra įgyvenima daug plėtros projektų susijusių su investicijomis į aplinką, kurios bus įmanomos, kai bus nutiesti nauji keliai. Taigi yra sinergija tarp transporto ir kitų investicijų ir tai leis užtikrinti socialinę ekonominę šios mūsų regiono dalies plėtrą ir viso šalies plėtrą. Tai galėtų būti modelis ir pavyzdys mano šaliai ir kitoms valstybėms narėms, kurios yra palei tą plėtros ašį, tai yra Karpatų kelias S19. Ir tikiuosi, kad mes ir toliau sieksime tos energijos. Ačiū. Vielen Dank. Und der nächste ist Herr Popo. Dėkoju. Trečiasis kalbėtojas yra Danielius Popovas iš Centrinės ir Rytų Europos tinklo Bankwatch. Jis kalbės apie tvarumą, aplinkosaugą ir visuomenės visuomenę ir įtaką pasienio transporto infrastruktūrum projektams. Dėkoju už pakvietimą dalyvauti. Mes iš tiesų esam organizacijų tinklas. Organizacijos e, dirba aplinkosaugos srityje, bet mes taip pat atsakom ir tikrinam už projektų finansavimą. E, kalbam apie tų projektų įtaką aplinkosaugai. Mes taip pat rengiam programas, kurios bus vykdomos nuo 2014 iki 2020 metų, kurios bus įgyvendinamos. Mes dirbam atskirose darbo grupėse ir priejom keletą išvadų, kuriomis norėtume pasidalyti su jumis. Programos dar nėra parengtos, jos gali būti keičiamos, bet jau šiokias tokias išvadas galime jums pateikti. Atsiprašom. Taigi, kokius duomenis jau turim, kokias išvadas. Jeigu pasižiūrėtumėt į šią diagramą kairėje, 2007-2013 metų infrastruktūros padėtį, rodantį skaidrę dešinėje pusėje 2014-2020 metai atspindėti. Tai nors įvyko didelių pakeitimų transporto ir aplinkosaugos politikos rytise, buvo parengta transporto baltoji knyga 2011 metais. Tai nepaisant šių naujų teisės aktų, kalbant apie finansavimą, jokių rimtų pokyčių nepadaryta. Panašias išvadas galima daryti lyginant ir atskiras valstybės narės nors geležinkelių transportas iki 20 metų laikomas prioritetiniu, mes makom, matom, kad daugelį mūsų regiono valstybių narių daugiausia investuojama į kelių transportą. Galbūt vienintelė išimtis yra Vengrija. Jų dalys yra paskirstytos, transporto dalys proporciningiau klausiausi prieš tai pasisakiusių pranešėjų ir man susidarė nuomonė, kad e, tai, kas patvirtinama parlamente ir tai, kas iš tiesų skiriama, yra du apskritai skirtingi ir nesuderinami pasauliai. Viena yra uh, skiriamos lėšos, kita yra išleidžiamos lėšos nacionaliniu lygiu. Alok, e, dotacijos paskirstomos visiškai nevienodai, skirtingai sudėliojami prioritetai. Taigi mūsų rekomendacijos susijusios su finansavimu. Mes tikrai daug metų dirbam transporto sektoriuje, dalyvavom vykdant TNT projektą ir tiesiant kitus transporto koridorius. 2014-2020 metų e, pasiūlytas finansavimas visiškai netitinka politikos, numatytos politikos investicijos iki 20 metų tikrai neturės didelės rinkšmės transporto sistemai mūsų regione. tikrai yra padaryta nemažai sisteminių klaidų, nusižengiama aplinkosaugos įstatymams ir teisės aktams, tikrai nesilaikoma nuostatų susijusių su saugomom teritorijom, negerbiama visuomenės nuomonė. Tokia situacija dabar yra Bulgarijoje, tokia situacijoje situacija yra ir daugelyje kitų vietų. Mes tikrai galėtume aptarti susidariusios situacijos daug išsameu. Kalbant apie projektus, panašu, kad dabar nacionalinės mūsų valstybių vyriausybės atsižvelgia į poveikio vertinimą ir e, stengiasi e, kažką padaryti, kažką nudirbti, bet neatsižvelgia į konkrečias esamas sąlygas. Kita problema yra ta, kad daugelyje valstybių transporto e, sistema yra padalyta į atskirus sektorius. Kalbama apie geležinkelių transportą, aviaciją, kelių transportą. Ir kaip tik dėl to planavimas ir išlaidos nėra adekvačios. Daugeliu atveju didelės apimties projektai nusėda ministerijose. Nei suinteresuotos šalis, nei visuomenė apie tos projektus nieko nesužino, negali daryti jokių pakeitimų ar įtakos jau pradėjusi gyvendinti tos projektus. Dėkuoju. Dėkuoju, sako pirmininkas. O dabar pats laikas klausimų atsakymų raundui. Kas norėtų užduoti klausimą ar pasakyti komentarą? Pone Manova. Dėkoju ponė pirmininkė, dėkoju kalbėtojams už pasisakymus. Bendro pobučio komentaras. Aš esu pati iš Čekijos, centrinės Europos valstybės. Čekija nebuvo šio posėdžio tema. Bet nepaisant to, kai kas, kas buvo pasakyta, aktualu ir mums. Ši tema labai svarbi, e, nes Europos parlamentas nurodė, kad labai svarbu suvokti, kad e, transporto tinklai atskiriuose valstybėse narėse skiriasi. Ir Labai svarbu tą suvokti, kad galėtume vykdyti sanglaudos politiką Europos regionuose. Kaip ponas Krameris minėjo, pasienio jungtis yra labai svarbios. Čekijos Respublikoje labai prastos geležinkelio jungtis tiek su Vokietija, tiek su rytuose esančio, esančiomis valstybėmis. Anksčiau Čekija, Slovakija buvo viena valstybė. Tačiau dabar e, tarp Čekijos ir Slovakijos geležinkelio jungtys e, buvo labai prastos visą laiką ir dabar nedidelė pažanga yra pasiekta šioje srityje. Ir tik e, gerindami transportą, tik investuodami į šią sritį, galim pagerinti ir ekonomiką. Mes šiandien nekalbam apie finansą, finansus ir finansavimą, mes kalbam apie politinę valią valstybėse narėse. Turi būti politinė valia, kad būtų investuojama į transporto tinklus. Tačiau taip pat tra su transportu susiję projektai turi būti tinkamai ruošiami, tinkamai pristatomi visuomeniai. Dabar tikrai dėl šių temų kyla nemažai įtampos. Daug spaudimo patiriam iš aplinkosaugos ir žaliųjų organizacijų. Taigi tokie yra mano komentarai dėl e, jūsų pranešimų. Dėkoju dar kartą už pasisakymus. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, manau, kad akivaizdu, jog regionai yra labai svarbus, kalbant apie pasienio transporto sistemas. Todėl man malonu, kad čia yra tų regionų atstovai. Labai svarbu, kad mes kreiptume daugiau dėmesio regionams. Mes turim užtikrinti, kad informacija būtų pasiekiama laiku, kad projektai būtų tinkamai įgyvendinami. Pranešėjai kalbėjo apie tai, kad yra vykdoma visa eilė įvairiausių projektų. Tie projektai jau yra paruošti, vieni jų jau parengti, kiti dar tik bus parengti. Šiandien E, transporto generalinio direktorato komisijos atstovė dalyvavo diskusijose su mumis. Buvo kalbama apie tai, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos bus prieinamos, tačiau labai svarbu rink, renkti tinkamus projektus, Mūsų tikslas yra daugiau darbo vietų ir tvarus žalias augimas. Taigi tie projektai, kurie rengiami, jie turi būti rengiami tinkamai atsižvelgiant į šiuos prioritetus. Mes turim kalbėti apie energetiką ir apie finansinę gražą. Žinoma, kad projektų rengimas kainuoja tiek laiko, tiek pinigų, tačiau labai svarbu uh, E, kad būtų teikiama tinkama paranga, parama regionams, kad jie galėtų tinkamai pasiruošti rengdami projektus ir jiems būtina paaiškinti, kaip veikia tos finansavimo priemonės. Juk e, atsiranda vis naujų taisyklių, tai turim užtikrinti, kad regionai suprastų, kaip viskas fina, e, funkcionuoja, o komisija savo ruoštų galėtų padėti regionus. Komisijos narė šyrit kalbėjo apie aukštos kokybės projektus, kurie turi būti parengti ir pateikti. Dėkoju. Pone Elizabet. Zate. Dėkoju, pirminkė. Norėčiau padėkoti visiems pranešėjams. Jie tikrai parodė, kaip e, svarbu laikytis požiūrių iš apačios į viršų, gyvendinant iniciatyvas ypač regionuose, nes būtent regionuose vietos mastu labiausiai reikia investicijų ir labiausiai reikia tų žinių apie poreikius, apie tai, ką reikia įgyvendinti. Ši diskusijos dalis grįžta prie to, ką sakė profesorius Šlachta apie iniciatyvas, kuriuose laikomasi požiūrio iš e, apačiaus į viršų. Minėjome S19 kelią Rytų Lenkijoje, vykdoma Rytų Lenkijos infrastruktūros plėtros e, programa vyksta ir kultūriniai e, projektai didžiausia problema, kalbant apie didelių investicijų įgyvendinimą, yra finansiniai ištekliai. Ir man labai malonu girdėti, kad e, šių e, problemų nėra Podkarpatskė regione, kur e, lėšų gaunama iš įvairių šaltinių. Tikiuosi, kad ir kitur bus įmanoma taip dirbti gaunant lėšų iš įvairių šaltinių. Dėkuoju, pirminkė. Taip pat e, labai dėkoju mūsų svečiams už jų pristatytą analizę. Ypač e, kalbant apie rytų Lenkijos e, regioną apie transporto koridorių plėtrą Baltijos jūros regione. Noriu pasteirauti dėl visų dešimties e, transporto koridorių, kurie buvo sukurti. Praeitos kadencijos metu buvo paskirtas koordinatorius, kuris palaikė ryšį su susisiekimo ministerijomis, vyriausybėmis, regionų valdžios institucijomis. Nežinau, ar tas buvo daroma ir Lenkijos regionuose, ar tik su Lenkijos centrinė vyriausybė buvo palaikomas toks ryšys. Tam, kad būtų nustatyti prioritetiniai maršrutai, kad būtų galima įvertinti, kurie maršrutai yra vertingesni, svarbesni, kalbant apie jų pralaidumą, potencialą to e, reikia, tai yra būtina, norint pratesti Atenų koridorių, e, Juodosios jūros koridorių iki pat Baltijos jūros. Įtraukiant S9 kelią, Viduržėmio jūros regiono tinklus, kad e, visa tai būtų koordinuojama. Ir įgyvendindami Europos infrastruktūros tinklų priemonę turime 11 milijardų eurų taip pat iš um, sanglaudos fondo ir norime, kad uh, tarp valstybiniai projektai būtų tinkamai gyvendinami. Dabar jau turime 24 milijardus eurų investicijų ir komisijos narė Bulč šiandien ryte mums papasakojo apie visą galimą spaudimą, kurį bus galima daryti turint 300 milijardų sumą kad galima būtų tinkamai investuoti į transporto sektorių, išnaudoti turimas lėšas ir galbūt netgi jas padidinti užtikrinant augimą, darbo vietų kūrimą. Visam tam reikia transporto jungčių ir jos yra būtinos ne tik komerciniais sumetimais, bet ir kitais tikslais. Kalbant apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, yra ir kitų priemonių investuoti infrastruktūrą, pavyzdžiui, struktūriniai fondai, EFRD ir kiti fondai. kurie paprastai skiria lėšų tam tikrai sryčiai, tam tikram sektoriui. Esu iš šitų Vokietijos ir žinau, kaip buvo sunku statyti visą transporto infrastruktūrą ir labai svarbus šiame kontekste yra koordinavimas. Todėl reikia koordinatorių, reikia, kad nacionaliniai ministrai būtų įtraukti į šį procesą, kad būtų nustatyti prioritetai ir vyktų tarp valstybinis bendradarbiavimas. Labai trumpai pažadu. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems už labai įdomius pranešimus ir noriu paklausti. Visų pirma, e, noriu pateikti klausimą ponui Paina. Ką Jūs manote apie galimybę susijęti Karpatų strategiją su Via Karpatija, su keliu, kuris e, sudarys e, vieną iš svarbiausių šios strategijos elementų Vengrijos požiūrių. Dar vienas klausimas Mm, ponui Popovui. Noriu pasirauti dėl to aplinkos sauginio aspektų, kurį minėjote. Kokį poveikį tai turi Europos komisijos sprendimui renkantis ES prioritetus? Kiek aplinkosauginis aspektas, aplinkosauginiai sprendimai daro poveikį atrinktiems projektams? Ar uh, aplinkosauginiai aspektai e, turėjo lemiamą vaidmenį, kai komisija prieimė sprendimą. Ir e, noriu dar e, pasakyti ponui Ortel, ačiū už šio projekto pristatymą, už viską, ką nuveikėt Podkarpatskė regione ir norėčiau kreiptis jūsų prašymu, kad Lenkijoje dar labiau užsimtumėte lobistinę veiklą, kad būtų perskirstomos lėšos, kaip šiandien sakė komisijos narė Bulč kad lėšos iš Europos infrastruktūrų tinklų priemonės būtų perskirstomos į kitas rytis pagal naują Junkerio planą, kad būtų um, dar naujų finansavimo šaltinių, jeigu Lenkijos vyriausybė yra nusiteikus rimtai ir e, veiks ryštingai. Noriu pasteirauti, ar ketinate tai aptarti su regionų plėtros ministerija Lenkijoje. Ačiū, aš esu paskutinis kalbėtojas sąraše. E, pirmieji du pristatymai buvo susijęs su automobilių keliais. Žinoma, kelius galima plėsti, kad um, eismas um, būtų, kad mm, pralaidumas būtų didesnis, galima juos uh, ir siaurinti, galima daug ką keisti, kalbant apie infrastruktūros reikalus. Reikia turėti omenyje, kad e, didėja ir triukšmas, ir emisijos. Nereikėtų taip pat e, pamiršti ir apie kitus aspektus. 1972 metais e, Müncheno meras, kuris buvo vienas jauniausių merų, teigia, kad e, jeigu būtų statoma daugiau kelių, tai pritrauktų daugiau transporto, eismas e, taptų intensyvesniu. Bet e, ir dėl to daugeliu atveju dabar matome, kad miestai eina priešingą kryptimį, kaip tik siekia susiaurinti kelius, sumažinti eismą ir panašiai. Kai kur e, galima pamatyti tik e, po vieną automobilį per pusvalandį. Ir reikia turėti omenyje tokios tendencijos poveikį ekonomikos augimui. Ir e, padarytas investicijas 60 procentų lėšų yra skiriama automobilių keliams ir tik 40 procentų geležinkeliams. Vengrija be to yra šalis, kuri labai tinkama važinėti dviračiais. Taigi čia irgi mm, jau pasitelkiama tokia atvirkštinė tendencija. Tačiau būtina užtikrinti judumą ir kartu apsaugoti aplinką. Taigi, ką, ką manote apie tai Lenkijoje? Visi priešinasi tam, kad e, būtų pereinama nuo geležinkelių prie automobilių kelių ir e, e, ten vidutinės greitis keliaujant automobilių keliais yra 50 km per valandą. Ir kai kur yra tiesiami tik trumpi kelių ruožai, taigi užtruks dar kelis dešimtmečius, kol, kol bus išpildytos visos infrastruktūros spragos. Ačiū. Neturėjome pakankamai daug laiko, ne, neturėjau galimybės jums papasakoti apie geležinkelių tinklo plėtrą 2014-2020 metais e, tam bus skirta 5 milijardai eurų. Kalbėjau apie kelis e, regionus, apie tai, kad reikia plėtoti jungtis, tai yra labai svarbu, taip pat turime ir kitų minčių. Gauname įvairių duomenų apie tarpvalstybinės jungtis. Uh, apie poreikį jas plėtoti, yra įgyventinamos įvairios galimybių studijos ir jas reikia baigti ir tik po to galėtume įvertinti įvairių projektų potencialą. 2014-2020 metais planuojame įsteigti intermodalinį transporto centrą keliaujant iš vienos bendruomenės, iš vieno regiono į kitą. Ir reikia taip pat imtis įvairių veiksmų, kad galėtume sujungti regionus veiksmingiau, keliaujant įvairiomis transporto priemonėmis. Taip pat yra plėtojamas dviratininkų takų tinklas Tokia plėtra yra vienas iš strateginių tikslų, juos e, reikia įgyvendinti. yra labai svarbus e, e, sienos tarp Slovakijos, Vengrijos ir Rumunijos skirtimo punktas šiame kontekste. Ačiū pirminkė. Visų pirma, norėčiau atsakyti jūsų užduotą klausimą. Per kiekvienam iš mūsų skirtas šešias minutės, na, jeigu neturi patirties kalbėti Europos parlamente, žinoma, sunku tilpti tas šešias minutės. Kalbant apie infrastruktūrą, nepamirštame apie geležinkelius, skyrėme 28 procentus mūsų finansavimo ankstesniais programavimo laikotarpiais. Dabar maždaug po lygiai pasiskirsto lėšos tarp automobilių kelių ir geležinkelių. Mums e, geležinkeliai yra e, susikimo priemonė su Europos e, pietų regionais ir po potvinių Nu, tai buvo saugiausias e, būdas keliauti į Europos pietus. Taigi tikrai nepamirštame apie šią transporto priemonę. E, aviacija, kitos transporto priemonės, e, plačiajuostis internetas beje yra labai svarbus susisikimo elementas, neturėtume ir jo pamiršti. Rytų Lenkija šiandien buvo minima, joje gyvena 25 procentai Lenkijos gyventojų, kurie Ir, ir todėl uh, nauji keliai turėtų paskatinti ne tik uh, e, Patkarpatskį regiono plėtrą, bet ir plėtrą kitose regionuose. Stebime, kaip e, sekasi įgyvendinti tokią plėtrą. Jeigu pagalvotume apie žymius uh, gintaro kelius ir kitus kelius, turėtume ir apie juos pagalvoti, juk tai svarbu ir turizmo tikslais, ir kitais tikslais, tai yra vienas iš svarbiausių mums kylančių prioritetų. Čekija gali prisijungti prie mūsų infrastruktūros. Kalbame ne apie vieno kokią nors vertikalę ar horizontalę jungti. Kalbame apie jungčių tinklą. Mums e, tokiems projektams įgyvendinti reikia lėšų iš įvairių šaltinių. Ir e, visą tai, žinoma, labai svarbu. Mums reikia dviejų milijardų, kad galėtume įvykdyti biudžetą. Taigi tai, kas sakė komisijos narė, buvo labai svarbu mums, tai e, buvo labai teigiamas signalas tęsti darybas dėl mūsų teritorinių, regioninių kontraktų kurie leistų mums papildyti biudžetą ir gauti lėšų, kurių mums dar reikia investicijoms. Regionams tikrai reikia vyriausybių, centrinės valdžios pagalbos, paramos nes e, tai yra būdas kovoti su socialinė ir geografinė atskirtimi tuose regionuose, kurie yra tokiausi. Šiandien tai yra labai svarbu ir tai padės e, įgyvendinti tolesnį darbą, įgyvendinant šiuos e, projektus, užtikrinant tolesnę plėtrą, kai tik busime pasiruošę pradėti įgyvendinti mūsų projektą. Ačiū. Ponas Popovas. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą, kurį uždavė man ponas Poreba. Kadangi, kalbant apie aplinkosauginius komponentus, jie tikrai yra įtraukti į teisės aktus ir nacionalinius ir ES teisės aktus. Pavyzdžiui, kalbant apie veiklos programas. Čia yra strateginis aplinkosauginis vertinimas atliekamas ir taip pat aplinkosaugos poveikio vertinimas, poveikio aplinkai vertinimas atliekamas. Ir čia nacionalinės vyriausybės tokius poveikio vertinimus atlieka ir nacionalinės vyriausybės nelabai supranta procedūros esmę. Pavyzdžiui, vienas iš pagrindinių elementų transporto plėtrai yra alternatyvų atranka. Mes primame sprendimą, mes nusprendžiame, tarkim, tiesti vieną ar kitą greitkelį ar geležinkelio liniją, O kalbant apie neigiamą poveikį aplinkai, netgi jeigu yra atliekamas poveikio vertinimas ir komisija tai atlieka, vis tiek tai užtrunka ir neįmanoma įgyvendinti tokių analizių taip, kaip reikalinga, o kalbant apie trans, europinių transporto tinklų koridorius, čia esminė problema yra ta, kad tie koridoriai yra nepaprastai brangus. Tos linijos, kurios yra brėžiamo žemėlapyje, niekuomet netliekamas nei strateginis, nei poveikio aplinkai vertinimas, jokia kita analizė ir mes negalime išsiaiškinti, kokia yra tokių koridorių prasmė ir ar verta tiek daug į juos investuoti ir kodėl jie tokie brangus. E, ponas Krameris uždarė klausimą dėl to, kaip mes kasdien renkamės, kai kuriame transporto sistemas. Šiandieną priimami sprendimai, kalbant apie transporto sistemą, turės įtakos mūsų vaikams po 20 ar 30 metų. Dėl to mes privalome būti nepaprastai atsargus, išmintingi, priimdami sprendimus. Pavyzdžiui, ketvirtasis koridorius, transeuropinis ketvirtasis koridorius, kuris sieja Hamburgą su Salonikų uostu ir eina per Bulgariją, tai yra koridorius, kuris išskirtinai yra naudojamas kroviniams pervežti. Bulgarijoje dabar turime greitkelį, o geležinkelio linija nėra pakankama ir negali tenkinti krovininio transporto poreikių ir net negali tenkinti keleivio, keleivių pervežimo poreikių. Taigi šalyje nėra su, suprantama, kad ir važiavimas dviračiais yra susitikimo būdas. E, dviračiai tiesiog miestuose yra naudojami tik laisvalaikiui. Ir ten yra tiesiami dviračių takai, bet nacionalinio dviračių takų tinklo nėra. Ir e, kol kas trūksta suvokimo, tokio mentaliteto, e, kad žmonės prastų, kad e, dviračiai yra susiekimo priemonė. Ačiū. Dėkoju už klausimus, dėkoju už atsakymus ir pristatymus. Galite tikrai pasilikti ir išklausyti kitų diskusijų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 So, dann kommen wir jetzt zum dritten Panel. Dabar trečioji diskusija, kur bus kalbama apie transporto infrastruktūrą kaip reikiamą sąlygą ekonominiai plėtrai, tvariam vystimus ir konkurencingumui skatinti. Apie tai mes ir kalbėsime. Pirmasis kalbėtojas Januš Vinč, Europos keleivių federacija. Jis kalbės apie keleivių perspektyvą kalbant apie vidurio rytų Europos valstybių narių sujungimą. Prašau, ponė. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmininkui ir transporto komiteto sekretoriatui už galimybę. Prašau tylos. Nes nemandagu labai kalbėtojui, su, taip, kalbėtojui sukalbėti taip elgtis. Taigi, keleivių perspektyva vertinant e, vidurio rytų Europos valstybių sujungimą ir ypatingai tarp valstybinės jungtis. Europos keleivių federacija yra Europoje daug organizacijų vienijanti organizacija ir nuo 2007 metų mes e, nuolatos reguliariai rengiame atata, at, ataskaitas, kur kalbame apie geležinkelių jungtis, bet ne tik tarp ES valstybių narių. Išsiaiškinome, kad e, nuo to laiko, kai rytų vidurio Europos valstybės įstojo Europos Sąjungą ir Šengeno zoną, tapo kur kas lengviau kirsti sieną keliaujant automobiliu arba net dviračiu arba pešiomis. Tačiau viešo transporto būdu nėra taip jau lengva. Netapo lengviau kirsti sienas tarp Europos šalių. Ir aš jums parodysiu, kur situacija net dar yra pablogėjusi. Taigi, kokie yra bendri reikalavimai, kalbant apie vartotojų, keliaivių perspektyvą, jungtis per sienas. Reikalavimai tokie patys, kaip yra numatomi bet kokioms viešo transporto jungtims. Paslauga turi būti teikiama reguliariai, grafikas turi būti integruotas, taip pat turi, paslaugos turi būti teikiamos prasmingai, ne tik iki pasienio stoties, bet iki kokio tai konkretaus miesto ar miestelio kitoje sienos pusėje. Kainos neturi būti didesnės nei tarptautiniams sektoriams, nei vidaus sektoriams. Ir reikalinga integracija tarp vežėjų. Ir ta integracija turi būti be jokių kliūčių. Tačiau realybė, kaip žinia, yra visiškai kitokia. įprastai kertant sieną vidurio rytų Europos regionuose. Čia teikiamo labai nedaug paslaugų. Čia tik tai trys pavyzdžiai yra iš viso regiono, kur du, trys, maksimum penkios paslaugos yra teikiamos kirtimui per sieną reguliariai. Ir tai tikrai nėra naudinga uh, norint kirsti sienas. Dar viena svarbi problema yra tokių kelionių kaina. Ir šį žemėlapį tikriausiai jau esate matę, aš esu iš to paties regiono kaip ir ponas Paina. Taigi matote, jeigu nori vykti 30 km Vengrijos viduje, gali tą padaryti už kelis eurus, jeigu susidendas pensininkas arba, arba gauni preferencinę kainą gali už pusę kainos keliauti, kainos yra panašios ir Rumunijoje, gal net šiek tiek ir mažesnės. Tačiau jeigu nori dar kelis kilometrus įveikti iki kitos, iki kitos šalies artimiausios stoties, jokių nuolaidų jau nėra taikoma ir tokiam, tokiai trumpai atkarpai saugęs turi mokėti dešimt kartų daugiau nei uh, kur kas ilgesniems atstumams šalyje, šalies viduje. Taigi vartotojo akimi žiūrint, tokios jungtys faktiškai nėra prasmingos ir tai yra pasakyti ne tik apie mano regioną, bet panašiai yra ir visur kitur Europoje. Taip pat labai liūdna ir dėl to, kad daugelio jungčių atveju situacija yra pablogėjusi nuo to, kai įstojo visos šalis Europos Sąjunga ir Šengeno zona. Ir yra tik nedaug gerų pavyzdžių. Vienas iš gerų pavyzdžių, apie kurį norėčiau pakalbėti trumpai, kalbant apie jungtį tarp Austrijos, Vengrijos ir Austrijos bei Slovakijos, nes vienos regiono, nes čia pavyzdys tikrai yra puikus ir dėl kainų, ir dėl grafiko, ir dėl paslaugų integravimo, kuris yra puikus šioje zonoje. Taip pat norėčiau trumpai pakalbėti apie Slovenijos ir Vengrijos pasienio, punktą, pasienio kirtimo punktą, kur projektas buvo visiškai finansuojamas ES. Ir aišku, čia, yra, čia dar galima šį beitą tobulinti, bet apskritai neblogai veikia ta jungtis. lyginant su kitomis geležinkelių linijomis kitose regionuose. Taigi pabaigai norėčiau pasakyti, kad regioninės paslaugos e, abiejose sienos pusėse turi būti koordinuojamos. Valstybinės subsidijos turėtų būti taikomos ne tik iki pasienio stoties, bet ir tolesniai kelioniai. Taip pat tarp valstybinių paslaugų integravimas turi būti privalomas ir, kalbant apie infrastruktūros plėtrą iš ES lėšų, čia turėtumėme lėšas skirti ne tik infrastruktūros dėgymui, bet ir paslaugų teikimui, nes be paslaugų infrastruktūros naudojimas ir lėšos skirtos infrastruktūros plėtrai yra tiesiog išpaistomos. Mes manome, kad kadangi tos šalys yra glaudžiai tarpusvėje susijusios, būtų naudinga visiems patobulinti tas jungtis. Ačiū uždėmesį ir galite mūsų ataskaitą atsisiųsti iš mūsų tinklapio. Dėkoju. Kitas kalbėtojas Katerina Orpst. Ji yra Europos uosto federacijos atstovė, ji kalbės apie vidaus vandenis ir transportą Dunojaus upę bei įtaką socialiniai tvariai plėtrai bei konkurencingumui regione. Prašau, ponia. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte į šios klausimus. Aš atstovauju Europos vidaus vandenų uostų federacijai Taigi Europos vidaus vandenų uostų federacija 200 uostų vienijame Europoje. Čia štai taip atrodo vidaus vandenų uostas. Priekyje matote vandenį, upę. Čia matome geležinkelių ir kelių jungtis, o po to toliau dar matome pramonės įmonės, kurios įsisteigusios uostuose, nes jos priklauso nuo gerų transporto jungčių vidaus vandenys atlieka daugybę skirtingų vaidmenų. Vienas svarbesnių vaidmenų yra daugiamodaliniai mazgai transeuropinių transporto tinklų prasme, jūrų vanduo, jūrų e, transportas susijęs su kelių transportu, taip pat tai yra vartai į jūrų transportą, taip pat mažesni e, miestai vidaus vandenų transportų naudojasi vidaus logistikai ir taip pat tokie uostai sukuria platformą regioniai ekonomikai. Tai gali būti nedėlės įmonės, bet ir stambios taip pat įmonės Volkswagen arba kitos, kurios naudojasi įvairiomis transporto rūšimis, ne tik vidaus vandenimis, bet ir, pavyzdžiui, Briuselio uostas yra vienas, viena, vienas didžiausių e, miltų malūnų. Taigi čia tikrai daug įvairių transporto rūšių naudojama. Taigi, kokie yra reikalavimai, kuriuos turi tenkinti uostai, kad galėtų aptarnauti ekonomikos subjektus regione. Pirmiausia, svarbios infrastruktūros jungtys su visomis transporto rūšimis, ne tik vidaus vandenimis, taip pat reikalinga gera uosto infrastruktūra bei įranga, administracinės procedūros ir pažangus teritorinis planavimas ir aš matau, kad Dunojaus regione čia būtų galima daug aptarti. Džiaugiuosi, kad Europos komisija pradėjo Dunojaus regiono krovinių pervežimo plukdymo e, sistemą tobulinti. Čia Reinas, e, e Meinas Dunojus, tai yra pagrindinis e, vidaus vandenų tinklas. E, Dunojus regionas nėra taip gerai išplėtotas kaip Reino regionas ir e, šioje skaidrėje matome, kaip kokio pelno pavyksta pasiekti Dunojus upę plukdant e, prekes. E, upės gylis nėra vienodas ir reikia nuolatos jį sureguliuoti ir Dunojaus upėje nėra reguliariai palyginam, lyginamas upės dugnas. Ir kai nuslūksta upė, baržos negalime užpildyti kroviniais tiek, kiek norėtum, dėl to pelnas yra mažesnis ir čia 2,50 e, metrų gylis, e, tuomet gali daug pervežti, bet jeigu nusenka upė iki 2 metrų, tuomet e, negali tinkamai pakrauti baržos. Kalbant apie ES Dunojaus regiono strategiją, Čia yra reabilitavimo ir plėtros planas parengtas. Iš tai šiek tiek gazina, nes tie visi taškai rodo, kur reikalinga imtis veiklos ir matome, kad tų taškų yra daug. Ir jeigu pažvelgtumėme į skaičius, tai nėra, yra nustebinantis 85 milijonų eurų pakaktų tam, kad 2,5 metrų gylis būtų užtikrinamas per visą Dunojaus upę, išskyrus vieną nedėlį regioną ir uh, dar 8 milijonų reiktų kasmet, kad ta sistema būtų išlaikoma, eksploatuojama, kalbant apie infrastruktūros investicijas, kurios yra aptarinėjamos kartai šiame komitete, tai ta suma tikrai nėra didelė. Europos komisija taip pat pažymėjo, kad norėtų siūlyti, pasiūlyti finansinę paramą tam projektui. Taigi, kaip sektoriui mums tai labai patinka ir mes prašėme ministrų pritarti tam projektui, tarybo, e, transporto ministrų taryba vyks rytoj ir mes tikimės, kad tarybos išvadose bus patvirtinta šis planas ir galiausiai bus e, siekiame jį toliau įgyvendinti, kad Dunojaus upė būtų tokia, kad jie naviguoti būtų įmanoma, gaunant daugiau pelno. Ačiū. Tiek. Then... Dėkoju. Kitas mūsų kalbėtojas yra Lašlo Masočki. Jis yra Vengrijos geležinkelių asociacijos pirmininkas. Jis atstovauja logistikos sektorių ir pristatys šio sektoriaus požiūrį į infrastruktūrą. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už kvietimą į šiuos klausimus, už galimybę pasisakyti Europos parlamente ir apžvelgti infrastruktūros problemas centrinėje ir rytų Europoje. Budapešte praėjusią savaitę surengėme konferenciją ir aptarėme problemas, stengiamės rasti sprendimus. Valstybės narės turi atitikti galiojančius teisės aktus, tačiau vis tiek centrinėje ir rytų Europoje mes susidurėm su problemomis, kurios nebodingos kitoms penkiolikai valstybių narių. Matote nuotraukoje štai lokomotyvo nuotrauką. Ši e, nuotrauka buvo daryta švenčiant 25-ąjį jubiliejų e, Vengrijos ir Austrijos geležinkelių asociacijos. Ponas Olivier mum atsiuntė pranešimą ir žinutę ir nurodė, kad labai svarbu pasitelkti traukinius sujungiant Europą. Europos komisija mielai bendradarbiautų siekiant šių tikslų. Taigi su kokiais iššūkiais mes dabar susiturime. Visų pirma, Geležinkeliai gali tinkamai veikti, jeigu yra tinkamos infrastruktūros ir tinkama kompanija. Be to labai svarbu yra ir konkurencingumas. Krovinančius, gambenančios įmonės priklauso nuo politinių sprendimų. Politikai turi suprasti, kad e, geležinkelių transportas yra labai svarbus. Mes turim įtikinti politikus, kad jie imtųsi atitinkamų priemonių. Dabargi visa atsakomybė paliekama geležinkelio bendrovėms. Ir kogi tikisi iš mūsų vartotojai? Tinkamos kainos, kokybiškų paslaugų ir papildomų paslaugų. Tačiau kai kuriuose valstybėse e, kokybė, paslaugų kokybė yra labai prasta, traukiniai važiuoja labai lietai, o paslaugų kaina yra gana nemaža. Taigi, kokiu galėtume pasiūlyti sprendimų? Visų pirma, įgyvendinti naujas, gal, nu, naujas galiojančius teisės aktus, pa, gerinti apskritai paslaugų kokybę ir efektyvumą. Taigi veiklos vykdytojai turi į tai atsižvelgti ir išspręsti problemas, su kuriam susiduria ir kurias įvardyja klientai. Šie, šios priemonės yra pačios uh, svarbiausios. Kai aš pirmą kartą perskaičiau šiuos reglamentus, aš supratau, kad tik tai europinis koordinavimas gali priversti Europos valstybės narės įgyvendinti šias direktyvas. Prieš keletą minučių minuojau, minėjau, kad e, mes in, in, e, nepasiekė mūsų informaciją uh, pakankamai greitai, kad mums trūksta infrastruktūros, kad politiniai sprendimai tinkamai neprieinami. Tačiau mes turim dirbti klientų labui ir užtikrinti skirtingų transporto priemonių naudojimą. Kai kuriuose valstybėse narėse e, susisiekimas geležinkeliais tėra svajonė, bet turimi traukiniai yra labai prasti, važiuoja lėtai ir mes norime, kad ta infrastruktūra būtų pagerinta efektyviai naudojant ES lėšas. Čia matote centrinės ir rytų Europos koridorius. Žemėlapyje parodyti devyni koridoriai matot, kad Turkija, kuri nėra valstybė narė, yra mūsų svarbus klientas. Visi norėtų dirbti ir bendradarbiauti su Turkija, o tokia yra realybė. Dėl mano anksčiau išvardytų problemų mūsų rinka nėra pakankamai konkurencinga, mes negalim e, bendradarbiauti su Turkija ir Graikija. Mes siekiame, kad kroviniai būtų gabenami septintų koridoriumi. Taigi dabar laiko neįmanoma apskaičiuoti, neįmanoma apskaičiuoti, kiek bus laukiama. Mes negalim e, keistis informaciją tar, su savo kolegomis, mums trūksta intermodalių uostų ir mazgų. Ir tiek mes tik tikėjomės. Tačiau to niekada nebuvom pasiekę, tos verslo vykdymas yra neįmanomas. Tačiau aš vis dėlto esu nusiteikęs optimistiškai ir tikiuosi, kad ateityje situacija uh, pagerės, kad mes visas problemas išspręsime, kad dieksime e, taikomas priemonės, kad naudosime sanglaudos fondo lėšomis. Aš tikiuosi ir aš manau, kad skirtingų transporto priemonių mazgai tinklai yra būtini, norint išspręsti infrastruktūros problemas. Dėkoju. Taigi štai ir baigiame e, pristatymus, o dabar klausimų atsakymų raundus. Kas norėtų pradėti? Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjai, pranešėjams dama poniai OPS. Jūs kalbėjote apie 85 milijonus eurų, kurie, kurių reikia, kad e, Dunojaus Dunojus būtų praplaukiamas, iš kur tuos 85 milijonus eurų gauti. E, tam tikra Dunojaus dalis yra nepraplaukiama. Aš norėčiau pasiteirauti, kodėl. Ar gal kitaip suformuluosiu klausimą. Ar Dunojus, kaip kad kaip Reinas bus praplaukiamas nuo pradžios iki galo, ar kada nors bus tokia situacija. Nes Dunojus tikrai yra labai svarbus daugeliu valstybių narių. Ar dar yra kokių klausimų? Ne, nėra, tuomet aš užduosiu klausimą, sako pirmininkas. Dėl keleivių teisių. E, transporto asociacija dengianti Austriją, Slovakiją ir Vengriją turi bendrą kainų sistemą, tačiau tai tas gerasis modelis nėra nukopijuotas ir pritaikytas kitose valstybėse narėse. Kodėl tai vykdoma dabar tik tai Austrijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje? Kodėl tokios pačios kainos netaikomos, kainodaros netaikomos kitose valstybėse narėse. Dabar apie sienas ir apie kurią skyrė geležinė uždanga. Mes jų kalbam tik apie 8 kilometrų atkarpą. Ir iš ties, kai nustatomos kainos, juk negalvojam apie tai, kad keliaujama į kitą valstybę. Ir kai tiesiam geležinkelius, kurie yra tarp valstybiniai, einantį iš vienos valstybės į kitą, tai turim galvoti ir apie kainodarą. Kai buvo paleistas traukinys tarp Berlyno ir Ščecino, uh, E, kainos buvo labai didelės, bilietai buvo labai brangus, bet vėliau buvo mm, sudaryta sutartis ir nustatyta, kad bilietas kainuos 10 eurų. Ir kai buvo nustatyta tokia kaina, iš tiesų traukiniai tapo labai populiarūs ir kompanija susikrovė daug didesnį pelną sumažinusi kainą, nes daug daugiau žmonių keliavo traukiniais. Ir paskutinė mano pastaba. Pan europinis pavyzdys buvo puikus. Dabar yra puikios susisiekimo jungtys tarp vienos ir pajūrio regiono tačiau jos nėra palaikomos. Dabar prioritetas skiriamas Baltijos regionui ir žvelgiama ir ketinama kasti tunelius, nors tai labai e, žalinga gamtai. Ar galima kaip nors to išvengti? Gal galima išvengti tunelio kasimo? Gal, gal vis tiek, jeigu įmanoma, sumažinti kelionės laiką tarp vienos ir Zagrebo nuo 6 iki 4 valandų, kodėl mes neinvestuojame į tai, juk investicijos reikalingos visai nedidelės. Dabar paprašysiu atsakyti. Dėkoju. Du klausimai buvo užduoti. Visų pirma, apie 85 milijonus ir iš kur tas skaičius gautas. Remiamasi tyrimu, kuris e, buvo atliktas rengiant Dunojaus regiono strategiją. Tyrimą atliko sekretoriatas, gavęs valstybių narių apskaičiuotus skaičius, lėšas sąnaudas, taigi valstybės narės pačios dalyvavo šiame procese. Aš manau, kad rytoj taryboje bus aptariamas visas planas ir tie skaičiai mano pateikti yra labai konkretus. Kas dėl Reino ir Dunojaus palyginimo, tai Dunojus juk nėra tokia pati upė kaip Reinas. Dunojus yra pramoninio, teka per pramoninius regionus. Dunojaus turi visai kitokį potencialą. Mes nenorime Dunojaus paversti antruoju Reinu, mes tiesiog norim išnaudoti jo e, Dunojaus turimą potencialą. Pavyzdžiui, galim išspręsti su biomase susijusias problemas daug ką reikia apsvarstyti. Dėkoju. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jūs minėjote Vienos ir Liublianos atkarpą. Vengrijoje yra daug, Vengrijoje važinėja daug elektrinių traukinių. Vengrija yra parengusi strategiją ir pagal ją at, tam tikros linijos yra verčiamos elektrinėmis linijomis. Kas dėl susisiekimo su viena ir gracu, tai tikrai įdomus jūsų komentaras. Tas ta geležinkelių atkarpa yra modernizuota, tam tikros dalys atnaujintos. Traukiniai važiuoja iki 160 km per valandą greičiu ir ten taip pat yra įdėkta IMTS sistema. E, visai neseniai buvo atliktas tyrimas e, siekiant išsiaiškinti, kiekgi kokiegi aptarnavimo šių linijų kaina, kiekgi kainuoja. Ir iš tiesų kaina yra labai didelė. Tačiau tokia politika yra įgyvendinama. Mums reikia puikių jungčių tarp Austrijos ir Vengrijos, kad turėtume tinkamas jungtis ir kad jos funkcionuotų. Dėkuoju, sako pirmininkas. So, uh, I... Aš pritariu ponui Krameriui, kad geri pavyzdžiai, kuriuos rodo Vienos ir Berlyno regionai, turi būti kopijuojami, turime jais sekti panašiuose regionuose, kur rodikliai yra gerokai prastesni. Jeigu pažvelgtume į patį Vienos regioną, iš Austrijos į Vengriją ir iš Austrijos į Slovakiją susisiekimas uh, labai pagerėjo pastaraisiais metais e, dėl integruotos sistemos, bet tame pačiame regione tarp Vengrijos ir Slovakijos beveik visos e, esamos jungtis ir keleivių transporto jungtis pastarųjų metų kaip tik e, užsidarė. Taip yra ne dėl to, kad regionui trūksta potencialo, jis akivaizdžiai tą potencialą turi. Taip yra dėl to, kad vidurio ir rytų Europos valstybės, žmonės, jos ir vyriausybės kitaip masto, kitaip galvoja apie viešai transportą ten nesiekiama užtikrinti viešojo transporto susiekimo ten, kur tai būtina. Ir todėl šiuose valstybėse dauguma žmonių žiūri e, viešą, viešai transportą tik kaip į alternatyvą asmeniniam keliai transportui lengviesiams automobiliams. Kai kur vidurio ir rytų Europoje, pavyzdžiui, kaip Vienoje ar kaip Berlyne, galima padaryti kažką, kas ženkliai pagerintų situaciją. Kol kas rytų regionai truputį atsilieka nuo vakarų ir po keliarių metų galbūt pavyks ir ten pasiekti minėtais pavyzdžiais. Baigdamas dar norėčiau pabrėžti, kad e, infrastruktūra yra labai brangi ir e, ją turi būti naudojamasi. Turime e, rytų ir vidurio Europos tarp valstybinė infrastruktūra, bet žinoma, ji nėra tokia gera kaip vakarų Europoje. Tačiau vis tiek e, esama infrastruktūra būtina naudotis kiek tik įmanoma. Ačiū. Dėkuoju labai. Dabar išklausime devynis pranešimus, pateikėm visus klausimus, išgirdome atsakymus ir netrukus suteiksiu žodį komisijos atstovams. Jeigu teisingai supratau, kainos yra didesnės dėl to, kad nesinaudojama esamomis jungtimis. Ir Tas pats daroma tuo atveju, kai e, e, yra statomas, tarkim, tunelis. Ir noriu paklausti komisijos, ar tai leidžiama. Jeigu yra, pavyzdžiui, tik vienas maršrutas, pavyzdžiui, elektrinio traukinio maršrutas, ar galima didinti kainą tokiu būdu Tik nu, noriu paklausti, ar taip yra ir po to suteiksiu žodį komisijai. Ačiū pirminkė. Išnagrinėjau kainodaros politiką keliose valstybėse narėse ir tikrai yra keli maršrutai, uh, kuriais naudojamasi daugiau ir kur kainos yra didesnės, nes infrastruktūra naudojamasi aktyviau. Yra tiesiami nauji keliai ir panašiai. Ir tie maršrutai yra populiaresni e, siekiant e, apriboti konkurenciją. Pavyzdžiui, Austrijoje yra panašių pavyzdžių. Jeigu norima keliauti iš taško A į tašką B, iš Vengrijos į vieną naudojamasi, pavyzdžiui, dizeliniais traukiniais, bet e, galima taip pat ir elektra varomais traukiniais naudotis. Ačiū labai. Tai iš tikrųjų labai įdomu, nes Vokietijoje kaip sakoma, mažinami mokesčiai dėl to, kad kuras dabar kainuoja mažiau. Na, o dabar suteiksiu žodį komisijai. Ačiū labai už kvietimą dalyvauti jūsų klausime. Čia atstovauju MULF generaliniam direktoratui skyriui, kuris dirba su transeuropiniais tinklais. Įvyko šiandien čia labai įdomi diskusija. Manau, girdėjome tikrai daug pavyzdžių, kokios e, svarbios yra geros transporto jungtis, kad jų trūksta, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse, kad e, rytų valstybėse prieinamumas yra daug prastesnis nei vakarų valstybėse narėse. Na ir atsižvelgdama į tai, žinoma, norėčiau pasakyti, kad komisija be abejo pripažįsta tas problemas, kurių yra e, infrastruktūros e, srityje, reikia kurti, statyti infrastruktūrą, bet žinoma, ir jūs apie tai kalbėjote, tai reikalauja laiko, bet to kai kurios valstybės narės atsisako bendratarbiauti arba mm, kartais tiesiog kyla problemų dėl vyriausybių nenoro prisidėti yra kuriama nauja tinklo e, priemonė. Yra viena vertus e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė, bet e, yra ir kiti koridoriai, kurie šiandien buvo paminėti, ir koordinatoriai, koordinatorių sistema, kuri šiandien taip pat buvo paminėta. Kas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, norėčiau priminti, kad mums tarp valstybiniai ruožai yra svarbiausi. Ir būtent čia verta kalbėti apie svarbiausius pagrindinius koridorius. Taip pat kaip prioritetinį traktuojame saveikumo, interoperabilumo klausimą. Tai labai aktualu kalbant apie Europos infrastruktūrų tinklų, infrastruktūros tinklų priemonę ir kitus koridorius. 2007-2013 metais e, buvo įdomių skaičių, bet ir šiuo programavimo laikotarpiu e, daugiau nei 50 finansa, procentų finansavimo turi būti skiriama keliams. Todėl Europos infrastruktūrų tinklų priemonės kontekste e, skiriama daugiausia dėmesio geležinkeliams ir taip pat vidaus vandenų keliams, kaip jau buvo paminėta. Dar vienas aspektas yra jungtis tarp įvairių transporto priemonių. Apie tai kalbėta ir ankstesnėje diskusijos dalyje. E, yra viskas gerai, tarkim, jeigu yra gerai išvystyti vidaus e, vandens keliai, bet nėra jungčių su kitomis transporto priemonėmis, tai kelia problemų ir tam yra skirta Europos infrastruktūrų tinklų priemonė. Uh, Kai kurie e, kalbėtojai taip pat minėjo, kad reikėtų kalbėti ne tik apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kalbant apie tarp valstybinius infrastruktūros e, ruožus, e, svarbu apimti bendrą vaizdą ir turėti jį omenyje apie tai, kalbėta, kalbant apie Lenkiją, Via Karpatiką regioną, apie tai, kaip mėginama apjungti įvairius finansavimo šaltinius. Manome, kad tai yra labai gera idėja, labai geras paužiūris ir žinoma, reikėtų tą patį daryti es lygmenių pasitelkiant sanglautos fondą, už kurį atsakingas regio generalinis direktoratas. Taip pat jau minėta, kad MUV ir regio generaliniai direktoratai aktyviai bendratarbiauja šiuose srityse. Taip pat e, keltą klausimų dėl to, kiek regionų e, dalyvauja veikloje susijusia su tente koridoriais. Ir čia norėčiau dar kartą grįžti prie Europos koordinatorių veiklos ir pagrindinių koordinatorių plėtros forumo veiklos. Regionų e, dalyvauja nemažai ir tikrai stengiamasi daryti viską, ką galima, kad būtų informuojami visi regionai apie projektus e, kurie gali gauti finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kurie projektai gali lengviau gauti finansavimą iš struktūrinių fondų. Žinoma, reikia stipresnį bendratarpiavimą tarp valstybių narių ir tarp regionų ir mes tikrai turėtume skatinti visą tai gyvendinant įvairias minėtas priemonės, Europos koordinatorių priemonę ir kitas. Čia Girdėjome jau gana gerų pavyzdžių, žinoma, iškyla vis naujų iššūkių, bet jau yra akivaizdu, kad svarbu, kad valstybės narės tarpusavė susitartų, bendradarbiautų ir tai um, yra labai svarbu. Ir komisija, žinoma, tam labai pritarė ir konkrečių koridorių Europos koordinatoriai tai taip pat skatina. Taip pat, kaip minėjau iš pradžių, problemos su Baltijos valstybių prieinamumu ir jungčių trūkumu. Rail Baltica projektas. Ten e, yra vertinamas kaip vienas iš pavyzdinių projektų šiame regione. Baigdama norėčiau pasakyti, kad mm, Žinoma, mūsų laukia dar daug sunkumų, daug iššūkių, bet galima jau dabar teikti, kad yra padėtas tam tikras pagrindas ir dabar turime viską įgyvendinti, tačiau turime tai daryti kartu, kaip jau šiandien kelius kartus buvo minėta. Ačiū. Ja, vielen Dank, Frau Inter von der Kommission. Ačiū labai Dėkuoju komisijai už baigiamasis pastabas, dėkuoju visiems pranešėjams. Tai mūsų paskutinis posėdis šiais metais ir todėl buvo organizuotas nedidelis prieš kalėdinis prieimimas, bet to kai kurie mūsų nariai mūsų paliks kitais metais, Kristina Redcliffe. ji nemotinystės atostogų e, išeina, tą būtume supratę, ji liks Europos parlamente, bet tiesiog eis kitur dirbti. Linkime jai visokiojopos e, sėkmės e, ir kitiems kolegoms taip pat, kurie išeina. Dėkojame už jūsų pagalbą mūsų komiteto darbe. Und die zweite Person, die uns verletzt, das ist mein Nachbar hier, Michael Wojciechowski Taip pat e, šalia manęs sėdi Michail Važakovski, kuris e, išeina iš e, transporto komiteto į Žemės ūkio komitetą. Dėkuoju Jums už bendratarbiavimą, už paramą. Bus gaila matyti Jūs išeinant. Sėkmės Jums. Tuo galime baigti mūsų paskutinį posėdį 2014 metais. Linkiu visiems um, gražių kalėdų ir laimingų naujųjų metų.